Bene, allora possiamo cominciare. Labas rytas, pradėsime šiandieninį mūsų posėdį. E, jau iš karto dabar pradėsime darbą, nes paskui mūsų laukia balsavimai, todėl yra labai svarbu, kad mes laiku pradėtume dirbti, nors mūsų yra labai nedaug. Tačiau matau, kad tie žmonės, kurie susiję su pirmoju pranešimu, yra jau čia. Taigi pradėsime nuo 12 darbo atverkės punkto. Tai yra 2014-2020 metų įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Jurgenui Kreutzmanui. Ja, dank, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir kitiems kolegoms už jų nuveiktą darbą. Dauguma pakeitimų yra tapatus. Und lassen sich mit meinem ir juos galima labai gerai apjungti mano pranešime, ypač kalbama, kai yra skatinamas įmonių perėmimas, e, kai e, bandoma užkirsti kelią dubliavimus į nacionalinių priemonių. Tik tai tos nuostatos yra skirtingose pranešimo vietose, skirtingose e, reglamento vietose ir vis tik galiu pasakyti, kad dalis pateiktų pakeitimų yra netinkami. E, juos reikia atmesti, nes tai, kas yra siūloma tose pakeitimuose, jau minima kitose vietose. E, praėjusią savaitę mes dėrėjomės dėl kompromisų. Būčiau e, dėkingas, jeigu frakcijos iki kitos savaitės pabaigos pateiktų man savo komentarus raštu dėl tų kompromisų spalio pradžioje numatėme šešėlinių pranešėjų susitikimą ir e, tame susitikime aptarsime e, kompromisinius pasiūlymus, e, kadangi balsavimas dėl horizonto 2020 yra perkeltas į lapkričio pabaigą, aš susitariau, kad su įtre šešėliniais pranešėjais susitiksime lapkričio pirmą savaitę. Dauguma pakeitimų yra susiję su papildomomis sąlygomis mikro įmonėms, smulkioms įmonėms. Tai yra susiję su tuo, kad kai, kai kuriuose nuostatose yra minimos smulkios tos mikro įmonės, kitose ne, ne, neminimos. Todėl aš siūlau e, įtraukti papildomą e, nuostatą, e, papildomą straipsnį, e, kuriame sakytume, kad kalbant apie šią, šį reglamentą, e, MVI savoka apima ir mikro įmonės. Kalbant apie verslininkistės ir inovacijų programą, aš pritariu ankstesniam pasiūlymui, tokiu būdu mes paliksime daugiau lankstumo įmanomiams ateities veiksmams. E, daugumai kolegų atrodo, kad reikia gerinti tinklo darbą. Aš kalbėdamas apie Europos įmonių tinklo e, darbą, e, e, domėdamasis juo, pamačiau, kad tų įmonių tinklų kokybė yra labai skirtinga ir todėl man būtų labai svarbu kad mes nagrinėtume turinį. Todėl norėčiau prašyti komisijos ateityje, kalbant apie įmonių tinklus, didžiausią dėmesį skirti į kokybę. Ir ypač tą reiktų pasakyti apie stip, tinklo stiprinimą. Nes, pavyzdžiui, e, Vokietijos pramonės rūmai taip pat e, yra tam tikras tinklas, tačiau e, šiuo metu viskas vyksta elektroniniu būdu, todėl nereikia kurti papildomos administracinės naštos. O tas elektroninio tinklo kūrimas galėtų prisidėti prie to, kad, būtų, e, kad tas tinklas būtų žinomas visiems. Taip pat daug pakeitimų yra susiję su priemonė nuosavam kapitalui, kuomet yra kūriamos įmonės. E, tačiau E, manau, kad problemos kyla bandant atriboti abi, problem, e, abi programas, todėl 30 procentų riba leistų mum elgtis e, lai, laisviau. Kalbant apie išorinio kapitalo e, priemonę, aš siūlyčiau 40 procentų tą slengsti ribinę vertę ir tai atitiktų e, tarybos pasiūlymą. Žinau, kad komisijai nekelia susižavėjimo, susižavėjimo toksai e, pasiūlymas, tačiau kalbant apie komisiją, norėčiau pasakyti, esmė yra ne ne e, kvestionuoti sprendimus, kuriuos priema komisija, bet E, reikia suvokti, kad e, tam tikros nuostatos padėtų e, efektyviau paskirstyti lėšas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie palaikė mano reikalavimą, kad ambicingiau būtų e, kovojama su biurokratija ir kad tokiu būdu kokybiniai tikslai yra papildomi taip pat ir šiuo tikslu. O jeigu mes orientuojamės į MVI, tai reikia kalbėti būtent apie biurokratijos mažinimą. Ir e, E, kai kada galbūt reikia kiekybinio reikalavimo tam, kad e, būtų galima suformuluoti ambicingą tikslą. Ir pabaigai dar e, pastaba dėl turizmo. Žinau, kad komisaras ir dauguma kolegų iš Italijos ir Ispanijos labai domisi šiuo klausimu. Neturiu nieko prieš, kad mes įtrauktume turizmą. Tačiau esminė problema Ir pagrindinis klausimas, kuris kyla man, aš jau anksčiau minėjau, uh, ar mes norime išskirti vieną, vieną specifinį sektorių e, dokumente, kuriame kalbama apie visus sektorius. Todėl man kyla tam tikrų abejonių e, ir todėl norėčiau čia paklausti komisijos. Aišku, jeigu ko, kolegos labai nori išskirti tą turizmą, aš tą galiu suprasti, tačiau vis tik tai norėčiau likti prie savo pasiūlymo, e, neišskirti vieno kažkokio sektoriaus, nes jeigu išskirsime turizmo sektorių, tai bus reikalavimų išskirti informacinių technologijų sektorių ir taip toliau. Bet aš, kaip jau minėjau, esu pasirengęs eiti į kompromisą. E, mano tikslas nėra konfrontuoti su jumis, o e, tiesiog mūsų visų bendras tikslas yra e, turėti tokį reglamentą, kuris būtų orientuotas į tikslą. Ačiū. Kreuzman ha chiesto la parola. Eh, Ačiū kolegai Kreuzmanui. Ponas Bensen, norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Krautsmanui už puikiai atliktą darbą. Manau, kad šitas pranešimas yra puikus ir iš, jis bus naudingas visiems, visoms Europos MVI. Aš pritariu ponui Kreutzmanui ir kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, tai yra svarbus trys dalykai. Prieiga prie rinkų, prieiga prie e, finansavimo ir kova su biurokratinė našta. Jeigu kalbėtume apie biurokratinės naštos sumažinimą, manau, kad e, Tai yra labai svarbu, kalbant apie prieigą prie e, rinka, rinkų, reikia kalbėti apie tai, kaip valstybės narės gali padėti e, smulkiom ir mažom įmonėm e, prieiti prie trečiųjų rinkų ir pagerinti jų sąlygas. Taigi džiaugiuosi, kad daug pakeitimų buvo pateikta ir laukiu diskusijų. Manau, kad tikrai bus paruoštas puikus pranešimas. Ačiū. Grazie. Ačiū, ponė Vensin. Patricija Toja. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasveikinti kolegą už šį darbą. Žinau, kad buvo pateikta daug pakeitimų ir uh, E, darbas e, bus didelis juos e, visus per tą trumpą laiką suderinti. Mūsų frakcija peržiūrės kompromisinius pakeitimus ir nors pirmo šešėlinio pranešėjų posėdžio dėl kompromisinių pakeitimų nebuvo, taigi tikiuosi, kad bus atsižvelgta į mūsų pastabas. Pirma pastaba susijusi su mažų ir vidutinių įmonių ir mikro įmonių apibrieštimi. Pranešėjas sakė, kad jau egzistuoja apibrieštis, mes norėtumėm jo paprašyti šį beitą įtraukti ir atsižvelgti į tai, kad dabar vyksta ir pramoninė, ir ekonominė krizė ir matome, kaip, koksai strategiškai svarbus šitas sektorius ir socialinis sektorius, kokios svarbios yra mažos ir vidutinės įmonės socialiniam sektoriui, kurios galbūt ne visada e, pasiekia didelį pelną, bet jos turi kitos reikšmės. E, jau nekalbant apie pilietinę arba socialinę ekonomiką trečiame sektoriuje. Taigi norėčiau pabrėžti šitą uh, E, dalyką, nes iš tikrųjų e, to, šitos įmonės labai svarbios ir stabilumui, ir ekonominiam augimui, ir darbo vietų kūrimui. Antras dalykas - turizmas. Nenorime pasakyti, kad e, čia toks pats sektorius kaip ICT. Tai iš tikrųjų atskira pramonės rūšis turizmas. Ir visos šalis dalyvauja šitoje pramonės rušėje, nes yra e, pasiūla ir paklausa. Paklausa ir pasiūla iš skirtingų šaltinių, taigi norėčiau, kad pranešėjas tai atsižvelgtų ir kad išsiaiškinume ke, kelis e, dalykus. Pavyzdžiui, sakoma, kad kozme galėtų būti naudojamas su horizontas 2020, koordinuojant tų lėšų įsisavinimą. Taip pat, e, kad reikėtų koordinuoti projektų įgyvendinimą, nors e, tai galėtų būti dar geriau e, organizuojama. Taigi dėkoju ir tikiuosi toliau bendradarbiauti. Ačiū. Gracias, Ponas Vidal Kvadras, ačiū pirmininkė. Kaip galima įvertinti tokios teisinės iniciatyvos svarbą. Taigi, kiek pagal tai, kiek pateikta pakeitimų. Šį kartą gavome 464 pakeitimus. Iš karto matome, kad kyla įtampa mūsų komitete, kyla susidomėjimas dėl įmonių konkurencingumo skatinimo programos šios sektoriaus, mažųjų bei vidutinių įmonių sektoriaus svarba Europoje yra puikiai suprantama ir žinoma. Beveik 28 procentų įmonių yra mažos ir vidutinės ir jos sukuria daugiausia darbo vietų ES. Mažosios ir vidutinės įmonės dabar išgyvena labai sudėtingą laikotarpį daugumoje šalių, pavyzdžiui, galiu kalbėti apie savo šalį, apie Ispaniją. Žinau, kad yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios, kurios dirba labai, labai tvirtai, turi savo e, prekių, pasalą turi savo klientus ir dirba puikiai, bet dirbtų puikiai, bet turi užsidaryti, nes bankai joms neteikia paskolų. Taigi, dabartinis laikotarpis yra tikrai labai svarbus, nes yra labai daug įmonių, kurios turi technologiją, turi savo išvystytą prekę, turi klientus, bet nega, negauna finansavimo ir turi užsidaryti. Taigi, ne tik tai reikia skatinti kurtis naujom įmonėm, bet reikia padėti toms, kurioms, kurios jau yra įkurtos, nes kai kuriuose valstybėse narėse tiesiog dramatiškas sudėti, padėtis susiklosti ypatingai dėlės išlaidos, biurokratinė našta, jokių paskolų iš bankų. Taigi visi pakeitimai, kurie yra susiję su tuo, kad būtų sumažinta e, biurokratinė našta, kad būtų sumažintas, e, sumažinti kaštai, kuriant naujas įmonės. Visi, šito, visi šitie pakeitimai yra labai teigiami ir reikalingi. Taigi aš pats savo pakeitimuose irgi būtent tai pabrėžiau, ne tik tai aš, bet ir dauguma kolegų. Šiaip ar taip šitas dokumentas yra labai svarbus. Sveikinu poino Krotsmaną už atliktą darbą ir tikimės, kad galėsime prisidėti prie to, kad mūsų mažosioms ir vidutinėms įmonėms padėtis pasidarytų lengvesnė. Mazai Kukovičiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai iš jo parengtą labai svarbų pranešimą, aktualią temą. Mažos ir vidutinės įmonės tikisi, kad ateitie bus palengvintos jų veiklos sąlygos, jos nori kad e, nuo žodžių būtų perėta prie darbų, kad iš tiesų būtų sumažinta biurokratinė našta. To siekia tiek veikiančios įmonės, tiek ir besikūrenčios įmonės, nes e, visoms joms biurokratija reiškia didžiulę naštą. Manau, kad čia srityje Europos įmonių tinklas galėtų tapti daug aktyvesnis, nes e, kai kuriais atvejais e, tinklas tikrai neturi reikiamų struktūros, kad padėtų įmonėms patiriančioms konkrečių problemų. Taip pat, e, jeigu mes siekiame didesnio konkurencingumo savo rinkoje, tai tą įmanoma pasiekti tik užtikrinant geresnę, geresnį saveikumą, užtasios technologijas naudojant, pasitelkiant kitas priemonės. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiame darbe ir noriu perduoti Slovenijos verslininkų e, linkėjimus ir lūkesčius susijusius su busimais pokyčiais. Ačiū, ponė Mazai Kukovič. Dabar daktaras Herbertas komisijos vardu kalbės. Labas rytas, norėčiau padėkoti komisijos vardu ponui Krocmanui, pranešėjui, taip pat kitiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Esate visiškai teisūs, kosmo yra vienintelė, kosmo yra vienintelė programa, kuri yra skirta vien mažoms vidutinėms įmonėms, dėl to jos svarba dar padidėjo. Noriu paminėti tris aspektus, apie kuriuos kalbama pakeitimuose. Pirmasis susijęs su tikslais pakeitimuose matome, arba galima išskirti dvi pakeitimų rūšis. Vienais siekiame įtraukti į dokumentą daugiau e, informacijos, daugiau detalių ir taip apribojant veiksmų apripti. Nepamirškime, kad ši programa numatoma e, septyneriems metams, taigi reikia pasilikti tam tikrą e, veiksmų laisvę ir šiek tiek daugiau lankstumo numatyti. Kiti pakeitimai teikiami dėl pakeitimai susijęs su tik, tikslais, jais siekiame išplėsti taikymo sritį. Pritariu pranešėjai, kuris teigia, kad kuo labiau išplėsime tikslus arba apriepti nepadidindami biudžeto, tuo mažesnio poveikio galime tikėtis skird, paskirstydami e, numatytas biudžeto lėšas. Tai būtų pirma pastaba. Dėl biurokratinės naštos mažinimo komisija visiškai pritarė parlamento pozicijai. Mes e, pradėjome pirmą administracinės naštos mažinimo etapą, per kurį administracinė našta turėtų būti sumažinta 25 procentais ir dabar galvojame, kokiu veiksmu turėtume imtis, kad dar labiau tą naštą sumažintume. Įmonės tačiau vis dar skundžiasi, kad e, dėl to, kad ne, nejaučia kokybinės administracinės e, naštos mažinimo. Taigi dabar mes turime e, galvoti ne tik apie bendrosios administracinės naštos dalies mažinimą, tačiau ir apie e, tą administracinę naštą, kuri sunkiausiai slegia MVI pečius. Trečioji mano pastaba susijusi su konsultacijomis e, su mažomis vidutinėmis įmonėmis. Čia taip pat pritarėme parlamento pozicijai, kad reikia konsultuotis su MVI asociacijomis ir organizacijomis ir jau esama gerų tokių konsultacijų pavyzdžių, vis dėlto mm, norėtume jūs paraginti, pamastyti apie tai, kad galbūt nereikėtų įtraukti MVI organizacijų į visų programų įgyvendinimo procesus, kai kuriuose pakeitimuose tai siūloma, nes dėl tokių pasiūlymų galėtų kilti interesų konfliktų, kadangi šios organizacijos yra ir tuo pačiu ir naudos gavėjos. Taigi labai raginčiau jūsų atsimti tokius pakeitimus, tačiau būtų įdomu išgirsti pranešėjo Krocmano nuomonę ir jo pragmatinis požiūris mums būtų priimtinas. Kalbant apie įmonių tinklus, įmonių asociacijas, mes pageidautume, kad šios struktūros būtų veiksmingesnės, kad jų veiklos kokybė būtų aukštesnė. Tiek norėjau pasakyti ir dėkoju Jums už pasiūlymus. Ačiū komisijos atstovui. Apibendrinti diskusijoms suteiksime žodį pana Kroitsmanui, prašau. Labai ačiū, pana pirmininkė, trumpai apibendrinsiu, kadangi laikas bėga greitai, manau, kad reglamentas e, bus parengtas pakankamai gerai. Anksčiau minėjau, kad e, stengdamėsi parengti gerus kompromisinius pakeitimus, e, bandysime prisidėti prie to, kad bendrabiaudami su komisija parengtume ir taryba parengtume gerą reglamentą. Labai ačiū. Pirmininkė. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi rugsėjo 18 dieną. Ir balsuosime dėl šio pranešimo lapkričio 5 dieną. Ar esate pasirengę būsimiems balsavimams? Ar visi turite pasijymę balsavimo korteles? Atliksime bandomą į balsavimą. Ar esate pasirengę balsuoti? Balsuoti pradedame. Kas balsuoja už, prieš, susilaikau. Pirmininkė atsiprašo. Dar kartą noriu, noriu pakartoti bandomąjį balsavimą ir pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atrodo, kad neveikia mūsų rezultatų rodymo. Ekranas. Allora, Correra do Campos. Pradėsime nuo pono Koreiro de Campos pranešimo 188 pakeitimas. E, čia balsuosime už visą pakeitimų bloką, kas už. Atsiprašau, e, minutėlę. Antonijo Fernando Correa de Campos yra pranešėjas. E, šio pranešimo tema yra e, e, transeuropinė energetikos infrastruktūra. Ar esate pasirengę balsuoti? Taigi tada pradedame. 188 pakeitimas. Balsuosime dėl viso bloko pakeitimų. Tame bloke yra Daug pakeitimų. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ekon e, dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Envi dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penkioliktas pakeitimas. Regi, kas už, prieš susilaiko atmesta. 189 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šiek tiek sudėtinga, todėl visų jūsų atsiprašau, tuoj patikrinsime. 205 pakeitimas. 205 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Du šimtai keturiasdešimt aštunto pakeitimo antra dalis kas už. Minutėlė. 248 pakeitimas. Fernando Correa de Campos, jo autorius, 248 48 pakeitimas. Balsuojame tik dėl antrosios dalies. Tik antroji dalis. Ar visi radote? Čia daug atkrito, e, liko tik šita dalis, tik šito pakeitimo dalis. Visi radote? Gerai. Tai yra devintasis puslapis. 248 pakeitimas, antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Trečias kompromisas, pirmoji dalis. Kas už? sekretariatas mane patikino, kad vis tik turime balsuoti dėl trečiojo kompromiso. Taigi trečiasis kompromisas. No, il 187 era in blocco. Compromesso 3. Prima parte. Trečiasis kompromisas, pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Du šimtai 86 pakeitimo antroji dalis. 15 puslapyje. 286 pakeitimas antroji dalis. 286 antroji dalis. Visi radote, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau balsuosime dėl 324 pakeitimo. Aštu... 18 puslapis. Ar visi radote? 300. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu, nebuvo aiškus rezultatas. Balsuojame dėl 324 pakeitimo. Allora. Baigiame balsuoti. 25 už 22 prieš priimta. Toliau ketvirtasis kompromisas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 357 pakeitimas 23 puslapyje. Ar visi radote, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 418 pakeitimas. 27 puslapyje. Ar radote? Gerai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 434, kas už, kas prieš, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 446, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 447 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar dėl viso pakeitimo bloko balsuosime, tai yra 4, 13 e, kompromisas bei 44 e, ir 45 pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ekon 45 pakeitimas ir 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 kompromisas pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 622, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 44 envi pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 623 kas už, prieš susilaiko priimta. 624 ir 625 kas už, prieš susilaiko priimta. 626 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 627, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 628, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 629, kas už, prieš susilaiko priimta. 25, kas už, prieš susilaiko priimta. 72, kas už, prieš susilaiko priimta. 73 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 71 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 74 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 81 Ne, atsiprašau, Dėl 81 nebalsuosime, dėl 630. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atrodo priimta, bet patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 630 pakeitimo. Stacione Kiuza. MPP e Detro. E Baigiame balsuoti. Vienu EPP nariu yra per daug. Gerai. Balsavimas baigtas. 28 už 25 prieš priimta. 16 kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. Dabar prašau visų kantrybės. Votare la seconda parte. No. No, ah no? No. Dice di no. 670, passiamo al 670. 670 pakeitimas. Šešišimtai septyniasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 670 pakeitimo, pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 26 už 29 prieš atmesta. Atsiprašau. Allora, emendamento 84. A favore. 84 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Prašau adottato in blocco, vabbè, è già stato adottato in blocco. Kompromis... Atrodo, kad buvo priimta šitas pakeitimas su visų bloku. 17 kompromisas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 692, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 692 pakeitimo. Pradedame balsuoti. 692, votazione aperta. 692 pakeitimas. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Dvidešimt šeši už, dvidešimt aštuoni prieš atmesta. 18 kompromisas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynišimtai dvidešimt ketvirtas. Kas už, Atrodo, kad priimta, bet patikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 35 už 18 prieš priimta. 19 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 763 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 790 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 118, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 119, kas už, prieš susilaiko priimta. 120, kas už, prieš susilaiko priimta pirmas tran, kas už, kas prieš susilaiko primta, regi pirmas, kas už, kas prieš susilaiko primta, e, tran du, kas už, kas prieš susilaiko primta, regi du, kas už, kas prieš susilaiko primta. 111, kas už, prieš susilaiko primta. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 111 precise perché il faut portare questo. Eh, votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Atmesta. 122 ir 123. Ne, atsiprašau, tik 122. Kas už? Prieš. Susilaiko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 Baigiame balsuoti. 25 už 29 prieš atmesta. 113. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Patikrinsime elektroniniu būdu balsuome dėl 113 pakeitimo in fondo si dividono, non votano. Sì. Chiusa. 29 kontrarius. Balsavimas baigtas. 29 prieš, taigi atmesta. 124. Kas už, prieš, susilaiko. Šimtas dešimt ketvirtą tikrinsime elektroniniu būdu. Chiusa. 31 a favore, 22 contrari. Balsavimas baigtas, 31 už 22 prieš, priimta. Pirmasis ekon pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Envi pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Imko pirmas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi trečias, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš. Atmesta, atrodo man, bet reikėtų patikrinti bals, balsuokite aiškiai visi, nes tikrai sunku suprasti. Balsavimas baigtas. 25 už, 27 prieš. Atmesta. 125 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 126. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras envikas už, prieš, susilaiko. Antrasis envi pakeitimas, vėl neaišku, reikia patikrinti. Mm. Sono tre... Si continua a cambiare il voto e quindi non è... Frastagliatissimo. È, frastaglia, è molto frastagliato, mi dispiace. Viskas nuolat keičiasi. Balsavimas baigtas. 22 už 32 prieš. Regi ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 117. Kas už? prieš susilaiko priimta, 128 kas už, prieš susilaiko priimta, 129 kas už, prieš susilaiko. Tikrinsime. Norėčiau paprašyti, kad kai pra, kad mažosios frakcijos aiškiai balsuotų, nes tikrai yra labai neaišku. 31 už 24 prieš priimta. Envi 3, Regi 5, kas už. Per... Antrasis atkrito. Dėl antrojo nebalsuojame. Envi trečias ir regi penktas, kas už, prieš susilaiko priimta. 130 kas už, prieš, su, prieš susilaiko atmesta. Trečias, kas už, prieš susilaiko priimta. 131 kartu su ketvirtu trankas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas tran, kas už, prieš, susilaiko priimta. 132, kas už, prieš, susilaiko priimta. 133, kas už, prieš, susilaiko priimta. 134 kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas kas už, prieš susilaiko priimta. 135 kartu su ekonantruoju, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 136, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 137, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 138, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu 138 pakeitimas. Balsuojame. E, chiusa. Chiusa. Balsavimas baigtas. 27 prieš, taigi atmesta. Tai buvo 138 pakeitimas, regi 6 toliau, kas už, prieš susilaiko priimta, 7 kas už, prieš susilaiko priimta, Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 140. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 142. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 143. Kas už, atsiprašau. 144. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 145, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 7, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 146, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 147 už, prieš, susilaiko atmesta. 148 už, prieš susilaiko atmesta. 149 kas už, prieš susilaiko at, primta. 150 kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kas už, prieš susilaiko priimta. 151 kas už, prieš susilaiko atmesta. 152 kas už, prieš susilaiko priimta. 153 kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečias kas už, prieš susilaiko priimta. 100 54 kas už, 55 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 156 kas už, prieš susilaiko priimta, 157 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 157. Votacione Kiūze. Baigiame balsuoti. 30 už 19 prieš priimta. Emendamento 8 transporti. Aštuntas tran pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 158 kas už, prieš susilaiko atmesta. 100, e, atsiprašau, devintas regi pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas tran pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas tran pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 160 kas už, prieš susilaiko atmesta. 161 kas už, pri, kartu su ekon ketvirtuoju, kas už, prieš susilaiko priimta. 162 kas už, prieš susilaiko priimta. 163 kas už, prieš susilaiko atmesta. 8 senvi pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 10 regi kas už, prieš susilaiko priimta. Tran 11 kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktas ekonkas už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas regikas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Ne, jis atkrenta. Dvyliktas, dvyliktas pakeitimas. Tran, kas už, prieš susilaiko atmesta. Regi 13, kas už, prieš susilaiko priimta. Tran 13, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 9 Envi, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 6 pranešėjo e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 168, kas už, prieš susilaiko priimta. 14 regi, kas už, prieš susilaiko priimta, 169 kas už, prieš susilaiko priimta, 14 kas už, prieš susilaiko atmesta, 170 kas už, prieš susilaiko atmesta, 15 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Čekis už 15. Aperto. Balsuojame dėl 15. Chiuso. Baigiame balsuoti. 30 už, 23 prieš, priimta. 171 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 172 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 173 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko trečias kas už, prieš susilaiko priimta. 174 kas už, prieš susilaiko priimta. 175 kas ir 176 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 7 kas už, prieš susilaiko priimta. 177 kas už, prieš susilaiko priimta. 178 ir 6 sekund, kas už prieš susilaiko priimta. 179 ir 180, kas už prieš susilaiko priimta. 181, kas už prieš susilaiko atmesta. 16 tran, kas už prieš susilaiko atmesta. 8, kas už prieš susilaiko priimta. Nuo 180, 182 antroji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Stran 17, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ekon 7, kas už, prieš susilaiko priimta. Ekon 8, kas už, prieš susilaiko priimta. 186 kas už, prieš susilaiko primta. 9 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau pastabos 115 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 116 kas už, prieš susilaiko e, priimta. Dabar balsuojame dėl patvirtintų pakeitimų. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Kiužė. Balsavimas baigtas. 49 už, vienas prieš ir šeši susilaikė. Dabar balsuosime dėl tarp institucinių dėrybų. Kas už? E, atsiprašau, <laughs> balsavimą pradedame. Chiusa. Baigiame balsuoti. Gerai, 55 už, niekas nebalsavo prieš, dėkoju. Sveikinu kolega Koreira de Campos. Prašau, jums suteikiamas žodis. Eh, eh, Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už balsavimą, taip pat eh, padėkoti už kantrybę, kurią pademonstravote, nagrinėdami šį sudėtingą balsavimo sąrašą. Dėkoju šešienės pranešėjams visiems, kurie man padėjo parengti dokumento tekstą. Jūs labai aktyviai dalyvavote šiuose darbuose. Taip pat e, noriu paminėti, labai aukštai vertiname pirmininkės darbą. Taip pat e, vertiname jūsų pastangas energetikos e, tarybos sustikimo metu Nikosijoje ir žinome, kad uh, Iki metų pabaigos parlamentas tenksis, kad e, šis dokumentas būtų galutinai patvirtintas. Ačiū ponai Korė de Kampos. Teskime balsavimą. Galbūt bus šiek tiek e, mažiau sudėtingas pranešimas. Tačiau nepaisant to, turime apsišarvuoti kantrybę. Pradėkime balsavimą dėl pono Riubiko pranešimo mažų ir vidutinių įmonių tema. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisas, už prieš susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas, už prieš susilaiko, pritarta. 24 kartu su 45 už prieš susilaiko. Ne, šiuos pakeitimus jau teikėjai atsijėmė, pirmininkė atsiprašo. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaiko peritarta. 26 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 33 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 35 už prieš susilaiko. Nežinau, koks yra balsavimo rezultatas, reikia pasitikslinti. Balsuoti pradedame elektroniniu būdu ir baigiame. 25 už 29 prieš atmestą. 60 ir 36 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko pritarta. 53. Ne. 37. Už prieš susilaiko pritarta. 38. Su žodinė pataisa kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 40 už, prieš, susilaiko, pritarta. Penkiasdešimt trečiasis atkrinta, dabar keturiasdešimt antrasis už prieš susilaiko pritarta, keturiasdešimt ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta, penktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 49 už prieš susilaiko pritarta, 51 už prieš susilaiko atmesta, 54 už prieš susilaiko atmesta, 55 už prieš susilaiko pritarta, 56 už prieš susilaiko pritarta. 8a kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 8b kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 12 punktas ir žodinis pranešėjo pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 61 už prieš susilaiko pritarta, 63 už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl pakeitimų nuo 62 iki 67 už prieš susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt pirmasis už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 81 91 pakeitimas su žodinė pataisa už, prieš susilaiko, atmesta. Norite pasitikslinti nusavimo rezultatus dėl 91 pakeitimo su žodinė pataisa. Tikslinamės elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 17 už. 36 prieš atmesta. 92 pakeitimas už prieš. Pritarta. 93 už prieš susilaiko atmesta. 13 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 97 už prieš susilaiko pritarta, 98 už prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 102 pakeitimas pirmoji dalis už prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 103 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 104 pakeitimas ir 105 atkrinta. Balsuokime dėl 106 už prieš susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatas. Tiksliamės elektroniniu būdu. balsuoti. Pradedame ir baigiame. Balsavome dabar dėl 107 pakeitimų. Trisdešimt už dvidešimt keturi prieš pritartą. Penkioliktasis kompromisas už prieš susilaiko pritartą. 112 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 113 už prieš susilaiko pritarta, 114 už prieš susilaiko pritarta, 115 už prieš susilaiko pritarta. 116 už prieš susilaiko pritarta, 117 už prieš susilaiko pritarta, 118 už prieš susilaiko pritarta. 122 už prieš susilaiko atmesta, 120 už prieš susilaiko pritarta. 123 už prieš susilaiko pritarta, 124 už prieš susilaiko pritarta, tiksliau atmesta, 125 už prieš susilaiko pritarta, 127 už prieš susilaiko pritarta, 16 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 133 už prieš susilaiko, pritarta 134 už prieš susilaiko, pritarta 135 už prieš susilaiko, pritarta 136 už prieš susilaiko, pritarta 137 už prieš susilaiko, pritarta 138 už prieš susilaiko, pritarta 139 už prieš susilaiko, pritarta 140 už prieš susilaiko, pritarta 141 už prieš susilaiko, pritarta 142 už prieš susilaiko, pritarta 143 už prieš susilaiko, pritarta 144 už prieš susilaiko, pritarta 145 už prieš susilaiko susilaiko atmesta. 147 už prieš kartu su pirmininkė balsuoti siūlo dėl 147 atskirai, už prieš susilaiko atmesta. 146 už prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikslinti elektroniniu būdu? Prašau kolegės Tojos pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, 146 pakeitimas, balsuoti baigimą, 14 už, 39 prieš, atmesta. 148 už prieš susilaiko atmesta, 149 už prieš susilaiko pritarta, 150 už prieš susilaiko pritarta, 151 už prieš susilaiko pritarta pritarta, 152 už prieš susilaiko pritarta, 153 už prieš susilaiko pritarta, 154 už prieš susilaiko pritarta, 155 už prieš susilaiko pritarta. 156 už prieš susilaiko pritarta. konstatuojamai dalis. E, pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Tiksliau įtrauka buvo pirmoji, dabar e, trečiasis, e, trečioji konstatuojamoji dalis už prieš susilaiką pritarta, ketvirtas pakeitimas B konstatuojama dalis už prieš susilaiką pritarta, šeštas pakeitimas už prieš susilaiką pritarta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis už prieš susilaiko pritarta. Tęsime balsavimą. Pradame nuo INTA 3 nuomonės, už prieš susilaiko pritarta. INTA 6 už prieš susilaiko pritarta. INTA 8 už prieš susilaiko pritarta. INTA 9 už prieš susilaiko atmesta. INTA 11 už prieš susilaiko pritarta, inta 12 už prieš susilaiko pritarta, inta 13 už prieš susilaiko pritarta, inta 16 už prieš susilaiko pritarta, inta 17 už prieš susilaiko pritarta, inta 18 už prieš susilaiko pritarta, inta 19 už prieš susilaiko pritarta pritarta, int 26 už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl MPL, ar ne, dar dėl INTA 27 nuomonės, ar jau baigime dėl INTA balsuoti. balsavimo sąrašas nėra tinkamai parengtas. Ecco, eh, avevo una pagina sbagliata. Ample 2. Balsuokime dėl Ample 2. Už prieš susilaiko pritarta. Ample 3. Už prieš susilaiko atmesta. Ample 4. Už prieš susilaiko pritarta. Ample 9. Už prieš susilaiko pritarta. Pirmininkė atsiprašo, dar dėl MPL 7 reikia balsuoti už prieš susilaiko pritarta, MPL 9 už prieš susilaiko pritarta, MPL 10 už prieš susilaiko pritarta, MPL 14 už prieš susilaiko pritarta. Niekas nebalsavote prieš? MPL 14. Dar kartą. Už, prieš, susilaiko pritarta. Verčiame kitą puslapį, MP17 už, prieš, susilaiko. Atmesta, MP18 už, prieš, susilaiko. Pritarta. MP21 už, prieš. Pirmininkė vėl atsiprašo. MPL 21 atkrinta, dabar regi 1 už prieš susilaiko pritarta, regi 5 už prieš susilaiko pritarta, regi 6 už prieš susilaiko pritarta, regi 8 už prieš susilaiko pritarta, regi 10 už prieš susilaiko pritarta, Regi 11 už prieš susilaiko pritarta, Regi 12 už prieš susilaiko atmesta. E, regi 13 už prieš susilaiko. Pritarta regi 14 už prieš susilaiko, pritarta regi 15 už prieš susilaiko, pritarta regi 16 už prieš susilaiko, pritarta regi 17 už prieš susilaiko, atmesta, regi 18 už prieš susilaiko atmesta, regi 20 už prieš susilaiko pritarta, regi 22 už prieš susilaiko pritarta, regi 24 už prieš susilaiko atmesta, regi 25 už prieš susilaiko atmesta, regi 26 už prieš susilaiko pritarta, regi 27, už prieš susilaiko pritarta. Gautinis balsavimas e, dėl pranešimo projektų su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. 47 už 5 prieš 3 susilaikė. Sveikiname pranešėjo. Pranešimas patvirtintas. Dabar balsuosime dėl ponios Kovač pranešimo. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę pritartas, šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko. Atmestas. Prašau, kelkite rankas aukščiau. Penktas pakeitimas. Pirmoji dalis. Už, prieš, sulaiko. Atmesta. Patikrinkime, neaišku, ar atmesta. Penktas pakeitimas, pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 28 už, 28 prieš atmesta. Sunkus balsavimas. Antroji dalis penkto pakeitimo. Už, prieš, susilaiko. Tas pats tikriausiai patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 24 už 31 prieš e, gan didesnių, didesnį daugumą atmesta. Pername prie pirmo pakeitimo, kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame, galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl visų pakeitimų. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 51 už, 4 susilaiko priimta. Balsuojame dėl darybų. Sustirėtų dokumento, pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. 55 už puiku. Sveikiname. Sveikiname pranešėją, poną Kovač. Ir galime perėti prie kito dokumento. Vėlgi Kovač pranešimas, 16 punktas. Čia reikia balsuoti dėl. E, teisinės rezoliucijos. Taigi balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 55 už vieną susilaiko. Taigi priimta, periname prie CVL dokumento. 15, 11, atsiprašau, pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvi, antras kompromisas už, prieš, susilaiko, ar, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko susilaiko atmesta. 26 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 29 už. Pasitikrinkime dėl 28 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. 32 už 24 prieš priimta. Suprašo pirmininkė. 29 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimtas. 30 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 32 už prieš susilaiko atmestas. 31 už prieš susilaiko atmestas. 33 už prieš susilaiko priimtas. Siūloma pasitikrinti. Balsuojame dėl 33 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Priimtas. 34 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 35 pakeitimas, čia turime žodinį pakeitimą. Bet kolegė Tikau pasisakė prieš, todėl negalime balsuoti dėl šio žodžio pakeitimo. Dėl balsuojame be žodžio pakeitimo už 35. Už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet galime pasitikrinti. Pradedame balsavimą. Baigėme balsuoti. 35 atmesta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 53 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 66 pakeitimas Kas atsitiko, sako pirmininkė. Penktas kompromisas. Norite pasitikrinti? Gerai, balsuojame dėl penkto kompromiso, pradame balsavimą. Baig... Taigi balsuojame dėl penkto kompromiso, baigiame balsavimą. 31 už 24 prieš su, e, priimta. 66 pakeitimas už prieš susilaiko Atmesta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 75 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 70 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 68 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas Atmestas. 72 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 71 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 69 pakeitimas už. Prašoma patikrinti dėl 71. Balsuojame dėl 71 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 43 už, 13 prieš. Priimta. Čia buvo 71 pakeitimas. 69 pakeitimas už, prieš, sulaiko, priimta. 73 pakeitimas už, prieš, sulaiko, priimta. 74 73. Grįžtame bal ir balsuojame dėl 73 už. Prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė. Pradedame elektroninį balsavimą. Baigiame elektroninį balsavimą. 27 už, 26 prieš. Priimta. Mažai labai trūko. 74 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 80 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 86 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 87 už prieš susilaiko atmestas. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 96 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 97 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 102 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 101 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas atmestas 185 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 104 pakeitimas, nuo 104 iki 107 už, prieš susilaiko atmesti. 108 už, prieš susilaiko atmesti. Priimta. 107 už, prieš susilaiko atmestas. 109 už, prieš susilaiko atmestas. 118 už, prieš susilaiko priimtas. 119 už, prieš, susilaiko atmesta. 120, 121 kartų už, prieš, susilaiko atmesta. 123 už, prieš, susilaiko atmesta. 124 už, prieš, susilaiko atmesta Atmestas. 125 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Baigiame balsuoti. 21 už 31 prieš atmestas. 100. Čia buvo 125, 122 už prieš susilaiko atmestas. 9 kompromisas už prieš susilaiko atmestas. 130 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 135 už prieš susilaiko atmestas priimtas. 137 už, prieš, susilaiko, priimtas. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 139 už, prieš, susilaiko, atmestas. 141 už, prieš, susilaiko, priimtas. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 153 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 152 už, prieš, susilaiko, priimtas. 154 už, prieš, susilaiko, priimta. 155 už, prieš, susilaiko, atmestas. 157 už, prieš, susilaiko, atmestas. 156 už, prieš, susilaiko atmestas. 158 už, prieš susilaiko priimtas. 159 už, prieš susilaiko priimtas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 177 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 13 kompromisas už, prie, e, prašoma pasitikrinti dėl 177 pakeitimo. Prašome, pradame balsuoti dėl 177 pakeitimo. Baigiame balsavimą. 43 už, 13 prieš. Priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. 182 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 183 už, prieš, susilaiko, priimta. 184 už, prieš, susilaiko, priimtas. 187 už, prieš, susilaiko, priimta. 186 už, prieš, susilaiko, priimtas. 188 9 už, prieš, susilaiko, priimta. 120 už, prieš susilaiko priimta. 121 už, prieš susilaiko atmesta. 122 už, prieš susilaiko priimta. 123 už, prieš susilaiko atmesta. 14 pakeitimas, kompromisas atsiprašau, už, prieš susilaiko priimta. 128 už, prieš susilaiko priimta. 129 už, prieš susilaiko atmestas. 200 už, prieš susilaiko atmesta. 201 už, prieš susilaiko atmestas. 203 už, prieš susilaiko priimta. 204 už, 206 atsiprašo pirmininkė, 206 už, prieš, susilaiko, atmesta. 207 už, prieš, susilaiko, priimta. 208, 90, 11 už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti nuo 208 iki 211. Baigiame balsavimą. Trisdešimt už, dvidešimt šeši prieš priimta. Periname prie 212 pakeitimo. Ne, atsiprašome, 215, sako pirmininkė, už prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 216 už, prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš susilaiko priimta. Pirmas ir antras pakeitimas kartu už prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas, pradame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. 32 už, 23 prieš, vienas susilaiko. Sveikiname pranešėją. Priimta. Taigi periname prie kito klausimo dėl Marinesku dokumento. Kontra Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 24 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šimtas septynioliktas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 25 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 26 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 122 ir tran 16, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Atmesta, atsiprašau. 113, e, atsiprašau, 30, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 125, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 126, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 127, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 14, e, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko primta. 9 kompromisas, kas už kas prieš susilaiko primta. 38 kas už kas prieš susilaiko primta. 132 kas už kas prieš susilaiko primta. 10 kompromisas, kas už kas prieš susilaiko primta. 140 kasuškas prieš susilaiko primtas, 48 kasuškas prieš susilaiko primta, 127 ir 17 kasuškas prieš susilaiko primtas, 143 kasuškas prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas kasuškas prieš susilaiko primta. 12 kompromisas kas 19 atkrenta. Šimtas 23 kasuškas prieš susilaiko atmesta. Tiafeta favore, contrari, astenuti e respinto. Compromesso 13 favore, contrari. 13 e už prieš susilaiko priimta, 156 už prieš susilaiko priimta, 157 už prieš susilaiko atmesta. 100. Taigi 63, 63 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 158 už, prieš, susilaiko, atmestas. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 transporto už, prieš, susilaiko, priimtas. 28 transporto komiteto už, prieš, susilaiko, atmestas. 160 už, prieš, susilaiko priimtas. 161 už, prieš susilaiko priimtas. 159 už, prieš susilaiko. Atsiprašau, 29 už, prieš susilaiko atmestas. 66 už, prieš susilaiko priimtas. 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 67 už, prieš susilaiko priimtas. Periname prie 69 už, prieš. Balsuojame dėl 69, sako pirmininkė. 69 pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaiko, prieš. Priimtas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 165 už prieš susilaiko priimta. 166 už, prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 71 už, prieš susilaiko priimta. 160. Ne. 22 už, prieš susilaiko atmestas. 74 už, prieš susilaiko priimtas. 173 ir 30 už, prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 31 už, prieš susilaiko priimtas. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 126 už, prieš susilaiko ir kartu 33 priimtas. 128 už prieš susilaiko atmestas. 179 už prieš susilaikom. Atmestas. 180 už prieš susilaiko. Atmestas. 35 už prieš susilaiko. Atmestas. Septyniasdešimt šeštas pakeitimas už prieš susilaiko <clears throat> priimtas. Kartu balsuojame 77 ir 36 pakeitimas už prieš susilaikom priimta. 182 už prieš susilaikom priimta. 183, 184 kartų už prieš susilaikom priimta. 23 už prieš susilaikom priimta. 24 už prieš susilaikom atmestas. 25 už prieš susilaiko atmestas. 26 už, prieš, susilaiko atmestas. 27 už, prieš, susilaiko at, priimtas. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 88 už, 28 už, prieš, susilaiko priimtas. 186 už, prieš, susilaiko priimtas. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 189 ir 22 kartu už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimtas. 29 už prieš susilaiko priimtas. 191 ir 39 už, prieš susilaiko priimtas. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 40 transporto pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 192 už prieš susilaiko. Atsiprašo, pirmininkė, 122 už prieš susilaiko atmestas. 193 už prieš susilaiko priimtas. 124 už, prieš susilaiko priimtas. 125 už, prieš susilaiko priimtas. 126 už, prieš susilaiko priimtas. 30 už, prieš susilaiko atmestas. 31 už, prieš susilaiko atmestas konstatuojamosios dalys. Pirmas už prieš susilaiko mm, priimta, pirmas afeto už prieš susilaiko priimtas, antras už prieš susilaiko priimtas, afet antras už prieš susilaiko priimtas, trečias afeto už prieš susilaiko atmestas, trečias biudžeto už prieš susilaiko priimtas, ketvirtas afeto už prieš susilaiko atmestas, penktas afeto už prieš susilaiko priimtas. Šeštas afeto už prieš susilaiko priimtas. Pirmas transporto už prieš susilaiko priimtas. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 24 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Tran ketvirtas už prieš susilaiko atmestas, 8 afet už prieš susilaiko priimtas, 25 kompromisas už prieš susilaiko priimtas, 6 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas, 10 afet už prieš susilaiko priimtas, 26 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 27 už, prieš susilaiko primta, 8 pakeitimas už, prieš susilaiko primtas, 28 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 12 afet už, prieš susilaiko priimtas. 6 biudžetas už, prieš susilaiko priimtas. 29 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 30 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 103 ir 8 biudžeto kartu už, prieš susilaiko priimtas. Septintas transporto už prieš susilaiko priimta. 31 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 32 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 14 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 13 afet už prieš susilaiko atmestas. 14 afet už prieš susilaiko atmestas. 10 biudžeto už prieš susilaiko atmestas. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 15 afet už, prieš susilaiko priimtas. 24 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 16 afet už, prieš susilaiko priimtas. 110 už, prieš susilaiko priimtas. 11 biudžeto už, prieš susilaiko priimtas. 111 už, prieš susilaiko priimta. 112 už prieš susilaiko priimtas. Galutinis balsavimas. Pradame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsavimą. 49 už, 2 prieš 1 susilaiko priimta dėl dėrybų. Balsuojame, pradame balsavimą. Baigiame balsavimą. 53 už. Puiku. Bene, abbiamo finito le votazioni. Taigi, Baigiame balsavimus. Taigi, matote, šiandien ryte puikiai padirbėjome, vakar nepavyko taip greitai padirbėti, todėl ne visi kolegos gavo pakankamai laiko pasisakyti. Ponas Vidal Kvadras. Ehm, Ačiū pirmininkė. Dvi pastabas turėčiau. Pirmoji, norėčiau pasveikinti jūs, kaip jūs šitą balsavimą pravedėte. Toks, tokie ilgi balsavimai, o jūs taip tiesiog per tokį puikų laiką viską sugebėjote atlikti. Sveikinu. Antra pastaba. E, tie, kurie jau turime ilgesnės patirties, kaip pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, puikiai žinome, kad uh, Pakeitimų skaičius labai dažnai priklauso ir nuo pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų pastangų ieškoti kompromisų. Todėl man atrodo, kad reikėtų pabrėžti tų pastangų svarbą, nes kartais, kai skirime daugiau laiko ir daugiau noro, E, ieškoti kompromisų, e, paskui nereikia taip ilgai balsuoti, balsavimas būna trumpesnis. Dėkoju. Allora, abbiamo terminato, avete un po' di tempo libero. Taigi, baigiame rytinį posėdį, taigi visiems liko daugiau laisvo laiko, 15 val. tęsime darbą.